kas bus po 20-30 metų, bet aš na, visiems linkiu sėkmės e, šiais, šiuo krizės etapu. Dėkoju. Pirmininkė. Kągi periname prie balsavimų. Balsavimai tikrai užtruks daugiau nei vieną valandą, taigi prašau visų susikaupti. Jeigu norite tikrinti elektroniškai, turite teisę reikalauti, bet prašau jūsų supratimo, kiek įmanoma. kaip pirmininkų saigoje buvo pareikšta, žodžiu nebus išklausyta pasiaiškinimų dėl balsavimo motyvų šiandieną, jie bus e, jie numatyti rydienos posėdyje. Alfonsi pranešimas, vardinis balsavimas. Neatsiprašau, sako pirmininkė. Pranešėja ponia Alfonsi galbūt nori kažką pasakyti prieš pradedant balsavimą. pon, pon, ponai ir ponios, ponas Alfonsė turi teisę pasisakyti ir prašau tylos, nes priešingą atveju balsuo teks dvi valandas. Dėkoju. Labai trumpai. Kultūrinė įvairovė tai yra šio pranešimo tema, yra labai svarbus Europos sąrangos matmuo. Jis yra įtvirtintas Lizabono sutartie, kuri reikalaujama, kad Europos sąjunga prisidėtų skatinant daugia kultūriškumą Europoje, gerbent nacionalinius ir regioninius įvairumus. Taip pat mūsų institucijos turi reaguoti, jeigu kyla grėsmė kalboms Europoje. UNESCO yra pateikusi duomenis apie kalbų įvairovę ir tikrai, kai tik prarandama kalba, prarandamas, prarandamas ir tapatumas. Taigi šis klausimas per dėm ilgai buvo ignoruojamas. Šiame pranešime kalbama apie įvairius dalykus ir na, galiausiai mums pavyko vienbalsiai e, patvirtinti šį tekstą kultūros komitete. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir tikiuosi, kad toks pats sėkmingas balsavimas bus ir plenarinėme posėdyje. Europos Sąjunga turi reaguoti į naują, naują dinamizmą ir iš tiesų Europos Sąjungoje matome didžiulę kultūrinę kalbinę įvairovę ir mes turime ją išsaugoti savo ateities kartoms. Dėkoju. Grazie. Il voto aperto. Appello nominato. Dėkoju. Taigi balsuojame vardiniu balsavimu. Prašau, balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Grote pranešimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Levija pranešimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Kitas Levija pranešimas, vėlgi vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar Levyja ir Von pranešimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Fernandeš pranešimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Levyje pranešimas. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar norėčiau, kad atkreiptumėte e, savo dėmesį į kitą pranešimą. E, dabar ponios Lepaš pranešimas, čia šiek tiek viskas sudėtingiau, yra 50 pakeitimų, kuriuos pateikė aplinkosaugos komitetas. Prašau. Ačiū. Pone pirmininkė. Norėčiau įspėti. Kalbant apie balsavimo sąrašą, kurį pateikė APP frakcija. Šeš, 60 pakeitimas. Ten yra dvi dalys. Pirmoji dalis, dėl kurios numatytas vardinis balsavimas, ten yra jis pažymėtas kaip esminis balsavimas. Antroji dalis, antroji pakeitimo dalis, kur irgi numatytas vardinis balsavimas, turėtų irgi būti esminis lemiamas balsavimas. EPP sąraše tai nėra pažymėta. Bet jis irgi turėtų būti lemiamas balsavimas. Antroji 60 pakeitimo dalis. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Taigi balsuojame dėl visų 50 pakeitimų. Kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 13 pakeitimų, kuriuos pateikė pramonės komitetas dėl jų kartu, kas už, kas prieš, susilaikę. Tikriname. Balsuojame. Baigiame balsuot. Atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Penktasis pakeitimas. Tikriname, kągi tikriname, balsuojame. Trečiasis pakeitimas, balsavimas baigiamas. Atmesta. Penktas pakeitimas, kas už? Kas prieš? susilaikę, atmesta. Aiškiai buvo atmesta, jeigu norite tikrinti, kągi tikriname. Puiku balsuome dėl penktojo pakeitimo elektroniškai, baigėme balsuot, atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, Atmesta. 15 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, tikrinsime. Prašau, balsuojame dėl 15 pakeitimo. Baigiame balsuot. Aiškiai atmesta. 26. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. 31. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 43. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 44. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 45. Norite tikrinti puikų 44 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 45. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Norite tikrinti. Kągi tikriname 45 pakeitimas. Baigiame balsuot. Atmesta. 46. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 47 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 48 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 51 kas už, norite tikrinti. Tikriname 48 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 51. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 52. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 56. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 57. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 64. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 68 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 73 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 77 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 90 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 91 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 92 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 93, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 94, 93, tikriname. Baigiame balsuot. Atmesta. 94 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 95 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 97. Dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta antroji dalis, kas už. Tikriname, tikriname pirmąją dalį, prašau balsuot. Baigiame balsuot. Patvirtinta. Bet prašau aiškiau kelti ranką, sako pirmininkė. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 104 kas už, kas prieš, susilaikę, at, atmesta. 105 už, prieš, susilaikę, atmesta. 110 už, prieš, susilaikę, tikriname. 110 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Atmesta dviejų balsų persvarą, sako pirmininkė. Kągi, 122 kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 138 kas už, kas prieš. Sus... Tikriname. 138 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. atmesta. 140. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 41. Kas už, kas prieš, as, <laughs> su, tikriname. 41. 140. Ne, tikriname dėl 140. Prašau. Gimė balsuot. Visiškai teisingai atmetamas yra šis pakeitimas. 42. Pirmasis už, prieš, susilaikę. Tikriname. 41. pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Vieno balso persvara. Kie favore? 194. Kas už, kas prieš, susilaikę Prašome aiškiai pakelti rankas, kas už 184, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtintas 184 pakeitimas. 144 vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 42 pakeitimas už prieš susilaikę. Reikia pasitikrinti. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 60 pakeitimas, vardinis balsavimas už pirmąją dalį. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta antroji dalis. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Buvo tik dvi dalys, sako pirmininkė Toliau 188 pakeitimas atkrentas, 187 kas už, kas prieš. Susilaikė, reikia pasitikrinti dėl 147 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 63 pakeitimas, 3 dalis, kas už pirmąją. Prieš susilaikė, atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Norit pasitikrinti, prašom, dėl trečiosios dalies balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 189 už, prieš. Reikia pasitikslinti. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 168 už prieš susilaikę. Atmesta. 78 vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 79 už, prieš, susilaikę, atmesta. 80 kas už, prieš, susilaikę, reikia pasitikrinti, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 152 pakeitimas, 3 dalis, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti dėl pirmosios dalies balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečioji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 131 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. 167 pakeitimas atkrenta, 100 67 vardinis balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 152 vardinis balsavimas. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. 168 106 balsavimą pradedame, e, iš 167 balsavimas baigtas. Atmesta. 181. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 178 atkrenta. 81 atkrentas, taigi 152 vardinis balsavimas pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 167 vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Balsavimas atmestas. E, baigiamas. Atmesta. 185 už, prieš susilaikę. Reikia pasitikrinti. 185 pakeitimas. Kas už? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 82 atkrenta. 83 kas už? Prieš susilaikę. Atmesta. 84 už. Prieš susilaikė, atmesta. 187 už, prieš, susilaikė, atmesta. 153. Norit pasitikrinti dėl 187. Prašom, balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. 153 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 85 už, prieš, susilaikė, atmesta. 87-86 už, prieš, atmesta. 149 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 67 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl 67. -ojo. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 160. Ne, pirmininkė atsiprašo. 149 už, prieš, susilaikę. Ar galite aiškiai pakelti rankas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta ar patvirtinta, reikia pasitikrinti, nes neaišku, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 169, 171 už prieš susilaikę. Pasitikrinkime. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 172 kas už prieš susilaikę atmesta. 173 už prieš susilaikę atmesta. 157 už prieš susilaikę pasitikrinkime. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 107 Trys dalis, pirma dalis kas už, prieš, susilaikę, atmesta antra dalis už, prieš, susilaikę, atmesta trečia dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. Dėl trečios dalies pasitikrinkime, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 100. 90 už prieš susilaikę. Pasitikrinkime. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 179 vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 100. 158 už prieš susilaikę atmesta. 159 už vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 166 už prieš susilaikę, atmestas 161 už vardinis balsavimas balsuojame. Balsavimas baigtas. atmesta. 111 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 112 už. Ne, pasitvirti, pasitvirti, tikrinkime 111 pakeitimo balsavimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 112 vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 113 vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 114 vardinis balsavimas. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 115. Vėl vardinis balsavimas. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta 116 balsavimas pradedamas, nes vardinis balsavimas, balsavimas baigtas. Atmesta. 162 atkrenta, 117 vardinis balsavimas, balsavimas baigtas. Atmestas 118 vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta 119 vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta 163 kas už prieš, susilaikę, patvirtinta. Norit pasitikrinti, prašom. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 120 už, prieš, susilaikę, atmesta. 164 vardinis balsavimas. Balsavimą pradedame, balsavimas baigtas. Patvirtinta. 186 su e, pranešėjos teikiamu pakeitimu. Ar pranešėja jį pristatys?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 chiede la... Ma c'è il... Sì, sì, ma, ma che, che alzi la mano e poi la cabina la, la vede. Le chiedo di alzare la mano e poi la cabina la vede. Eh, può alzare la mano? Gal galėtumėte pakelti ranką, kreipėsi pirmininkė pranešėja. formidable. Merci la technique. Ačiū. Puiku. Teikiu tokį pakeitimą žodžiu. Siūliau išbaukti, išbraukti B punktą, kur kalbama apie celiuliozę nekalbėti apie e, ten minimus, minimas žaliavas, įtraukti A dalį. Tai labai techninio pobūdžio pakeitimas, bet tuo pakeitimu keitimu mes įtrauksime celiuliozę į pažangių, e, bio, į pažangių biokūro rūšių sąrašą. Balsuosime su pranešėjos pateiktų pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikę. Pabandykime dar kartą, kas už. Prie, susilaikę. Tikriname elektroniškai. Balsavimas prasideda, balsavimas baigtas. Pritarta. 180 atsijimtas, 121 ir 167 atkrenta. Ne. Dabar e, konstatuojamosios dalies pirmas punktas, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė Tikriname elektroniškai, balsa, balsuojame. Balsuoti baigėme. Atmestas. Šimtas dvidešimt trečiasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta atmestas. 124 už prieš susilaikę atmestas. 7 už. Tikriname, kai balsavome dėl 124. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pritarta trims persverus rezultatą. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 126 už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname elektroniškai. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 127 atkrenta, 128 kas už, kas prieš susilaikė atmestas, 174 už, pri, norite patikrinti, kaip balsavome dėl 128, gerai, tuomet balsuojame. Atmestas. 174 už, prieš, susilaikę, tikriname. Balsuoti baigiame. Atmestas. Dešimtasis už, prieš, susilaikę, atmestas. Keturioliktasis už, prieš, susilaikę, atmestas. 129 už, prieš, susilaikė, pritarta. 130 už, prieš, susilaikė, atmestas. Tikriname 130. -ąjį. Balsuoti baigiame. Atmestas. 175 atkrenta, tuomet 182. Kas už? Prieš susilaikę atmestas, bet jei norite patikrinti, tuomet tikriname. Balsuoti baigiame. Atmestas. 18 už, prieš, susilaikė, atmestas. 176 už prieš susilaikė atmestas. 132 už prieš susilaikė atmestas. 183 už prieš susilaikę tikriname elektroniškai. 183 balsavimas prasideda, balsavimas baigtas. Pritarta. 19 atkrenta, 184 už, prieš, susilaikė. Tikriname. 134 balsavimas baigtas. Atmestas. 20 pakeitimas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Antroji dalis už, atkrenta. 21 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 133 ir 39 už, prieš, susilaikė, pritarta. 136 už, prieš, susilaikė, atmestas. Tikriname. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. 28 už, prieš, susilaikė. Atmestas. 141 už, prieš. Tikriname. Balsuojame, balsuoti baigiame. Atmestas. 32 už prieš, susilaikė, atmestas. 142 už, prieš, susilaikė, atmestas. 33 už, prieš, susilaikė, tikriname. Balsuoti baigiame. Atmestas. jis susijęs su 129-uoju, kai balsavome dėl jų. Dabar teikiu komisijos pasiūlymą su pakeitimais vardiniu balsavimu balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pranešėja prašo žodžių. Dar kartą prašau. Ačiū. Pone pirmininkė, norėčiau pasiūlyti atidėti balsavimą dėl teisėkuros rezoliucijos pagal 52 taisyklę ir e, taip pat suteikti man įgaliojimus dėryboms. Prego. Prašau. Kolegos, šis e, pranešimas suskaldė mūsų stovyklas. Mes norime, kad būtų antrasis e, šio pranešimo svarstymo etapas ir nepritarėme ką tik pateiktam pasiūlymui. Tuomet teikiame balsavimui pranešėjos pasiūlymą. Kas už? Prieš? Susilaikė? tikriname elektroniškai, nors man atrodo, kad jis atmestas. Balsuojame. Iš tiesų taip ir yra. Balsuoti baigiame. Atmestas. Vienu balsu. Quindi Pongo in votazione il progetto di risoluzione. Teikiu balsavimui teisėkuros rezoliucijos projektą. Balsuojame vardiniu balsavimu. Balsuojame. La votazione è chiusa. Balsuoti baigiame. Pritarta. funktionieren. Bene, votazione Lövin. Toliau balsuojame dėl e, Loven pranešimo šeši pakeitimai. Kas už? Pakelkite ranką, sako pirmininkė, prieš susilaikę pritarta. Prašome, prašau dėmesio, tęsime darbą. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, tikriname. Balsuoti baigiame. Pritarta. Bet prašau, kelkite rankas nes kitaip viskas užtruks labai ilgai. O septintasis už, prieš, susilaikę, tikriname. Balsuoti baigiame. Pritarta. Aštuntasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Devintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis ir ven, veikiau vienuoliktasis. Dabar tikriname devintojo pakeitimo rezultatus. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė pritarta. Dvyliktasis. Gerai, tikriname vienuoliktąjį pakeitimą. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Tryliktasis su pakeitimu žodžiu, kurį teikia pranešėja. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau pakeisti datą nurodytą šiame straipsnėje. Ir vietoje 31 spalio norime įrašyti 2013 gruodžio 31, kadangi jau spalis yra labai netoli, sunku tikėtis, kad per tiek laiko komisija parengs vertinimą. Niekas neprieštarauja. 13 pakeitimas, kas už? Prieš? Pritarta. 14 už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. Tikriname. 14 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 15 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 16 vardiniu balsavimu. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 19 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Tikrinti. Tikriname, kai balsavome dėl 19 pakeitimo. Balsuoti baigėme. Atmestas. Dabar komisijos pasiūlymas su pakeitimais. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ir teisėkuros rezoliucijos projektas vardiniu balsavimu balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. Toliau ponios Liogrip pranešimas. Pirmas blokas už, prieš susilaikė pritarta. Antrasis blokas atkrenta ir dabar vardiniu balsavimu balsuojame dėl pasiūlymo su pakeitimais. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar vardiniu balsavimu balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos projekto. Balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau skota pranešimas. Pirmasis blokas pakeitimų už, prieš, susilaikė, pritarta. Antrasis blokas pakeitimų atkrenta. Komisijos pasiūlymas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Teisėkuros rezoliucijos projektas vardiniu balsavimu. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Gruotė pranešimas. Pranešėjas paprašė žodžio. Ačiū. Nenoriu jūsų pietų dar labiau nukelti, bet turime apžvelgti turiu priminti penkias svarbiausias gairias. Noriu pasakyti, kad su taryba susitarta šiuo klausimu ir iki šiol nesulaukėme komisijos pareiškimo, bet išgirdome e, pranešimas spaudai šią temą. Puiku. Pirmas blokas pakeitimų, kas už, prieš susilaikė pritarta. Antrasis blokas atkrenta. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo. Už prieš susilaikę pritarta. Vardinių balsavimų toliau. Dėl teisėkiros rezoliucijos projekto. Balsuojame, balsuoti baigime. Pritarta. Toliau Zanoni pranešimas. Ponas Huntis paprašė žodžio. Ačiū, pirmininkė. Kolegos. Pirmininkų suigoje pasiūlėme šį klausimą, šį pranešimą įtraukti ir svars, apmastyti. Tai tikrai labai svarbus dalykas. Aš parengiau nuomonės projektą peticijų komiteto vardu. 85 procentai peticijų yra susijęs su šiuo konkrečiu klausimu. Tai yra valstybės projektų neigiamas poveikis aplinkai. Tai turima omeny. Deja, E, šis pranešimas atsidūrė darbo tvarkėje be reikalingo jo aptarimo. Taigi, kolegos, jei diskusijos bus rengiamos, mes norėtume išgirsti ir komisijos nuomonę, kad parlamentas galėtų suformuluoti atsakingai savo nuomonę šiuo klausimu. Mes suprantame, kad daromas spaudimas eiti viena ar kita kryptimi ir kad e, šis klausimas būtų svarstamas spalio plenarinėme posėdėje ir po to būtų balsuojama. Noriu pabrėžti, kad reikalingos esminės e, išsamios diskusijos šiuo klausimu. Pirmininkė, jūs norite atidėti iki, pir, iki kitos sesijos spalio mėnesį. Vienas kalbėtojas turėtų dabar pasisakyti už, kitas prieš. Jeigu bus tokių norinčių pasisakyti, jei ne, tai tuomet tiesiog balsuosime. Taigi, kas už šį pasiūlymą tuomet? Prieš, susilaikė, Pritarta. Toliau Gabriel pranešimas vardiniu balsavimu. Balsuojame. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dar vienas Gabriel pranešimas vardiniu balsavimu. Vėlgi balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. Toliau papa Nikolau pranešimas. Trečias punktas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Devinioliktasis punktas už, prieš, susilaikė pritarta. 34 punktas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, vardiniu balsavimu. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 46 punktas už, prieš, susilaikė, pritarta. 52 punktas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, Pritarta. Antroji dalis. Vardiniu balsavimu. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 62 punktas vardinių balsavimų balsuojame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 63. Dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis vardinių balsavimo balsuojame. Balsuoti baigėme. Patvirtinta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 67 punktas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis vardinių balsavimo. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ir dabar vardiniu balsavimu balsuojama dėl e, rezoliucijos projekto. Balsuoti baigėme. Pritarta. Ponios Škidlevskos pranešimas. Antras pakeitimas vardinių balsavimų. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečiasis pakeitimas vardinių balsavimų. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Antrasis punktas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtasis punktas. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Tikriname, kai balsavome dėl antrosios antrojo punkto dalies. Balsuoti baigiame. Atmestas. Šešioliktasis punktas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Sep, aštuonioliktasis punktas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Devinioliktasis punktas, dvi dalis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. 21 punktas dvi dalis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis vardiniu balsavimu balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. 25 punktas, pirmoji dalis, dėl dviejų dalių už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. 39 punktas dėl trijų dalių už, pirmoji už prieš susilaikė pritarta, antroji dalis už prieš susilaikė pritarta, trečioji dalis už prieš susilaikė pritarta, ketvirtoji dalis už prieš susilaikė pritarta. 42 punktas. Pirm, dvi dalis, pirmoji dalis vardinių balsavimo balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. 54 punktas. Balsuojame vardiniu balsavimu. Balsuoti baigėme. Pirmasis pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, pritarta. Patikrinsime. Tikriname, balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 57 punktas. Kas už? Prieš? Susilaikė?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 59 punktas. Dėl dviejų dalių pirmoji dalis vardinių balsavimo. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta antroji dalis už, prieš susilaikė pritarta. 60 punktas už, prieš susilaikė pritarta. 67 dėl trijų dalių. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis vardinių balsavimų balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečioji dalis. Balsuojame. Vardinių balsavimų balsuoti baigiame. Pritarta. 60 Aštuntasis punktas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis vardiniu balsavimu balsuojame. Balsuoti baigime. Pritarta. 74 punktas 3 dalis. Pirmoji dalis vardiniu balsavimu balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. Antroji dalis vardinių balsavimų. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ant, trečioji dalis už, prieš, susilaikė. Pritarta. 76 punktas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė. Pritarta. Antroji dalis už, prieš, sus, susilaikė. Tikriname. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 82 punktas vardinių balsavimų balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 84 punktas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaikė pritarta. F konstatuojamosios dalies punkto dvi dalis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. G konstatuojamosios dalies punktas. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. S konstatuojamosios dalies punktas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar teikiu balsavimui visą pasiūlymą vardiniu balsavimu. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar periname prie ponios Koracijos bild pranešimo. Koracija bild pranešimas, kaip minėjau, devintasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Mm, Prašau, sako pirmininkė, Koraca Bild nori pasisakyti. Pranešėjo. Labai trumpai, ačiū pirmininkė, norėčiau kreiptis į kolegas, visus kolegas ir paprašyti balsuoti atsakingai už paslaugų direktyvą. Ir nebalsuoti prieš, nes jeigu balsuosime prieš, balsuosime prieš darbo vietas Europoje. Turime atsižvelgti į visą tai, ką sakė socialdemokratai, tik kai kalbėjo apie socialinę dimensiją, visa tai įtraukta į sutartį ir paslaugų direktyvą. Ačiū pirmininkė. Kągi, balsuojame. Devintasis pakeitimas, varnis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuotų. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis pakeitimas, varnis balsavimas, prašau balsuotų. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Penktasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmetama. Šeštasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę. Tikriname. Pradame balsuoti, baigėme balsuoti. Atmestas šis pakeitimas. Dvyliktasis pakeitimas Vartinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimą baigėme. Pakeitimas atmetamas. Septintasis pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ačiū. Atmestas šis pakeitimas. Aštuntasis vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuot. Atmetamas. Dabar galutinis balsavimas elektroniškai. Prašau balsuotų. Baigiame balsuot. Patvirtinta. Paskutinis pranešimas, pono Menendės del Valė. Pranešimas, prašau, pranešėja nori pasisakyti, dar Koraca Bild. Žaliųjų frakcija dėja balsavo prieš šį pakeitimą ir jie elgėsi neatsakingai, jie pasisako prieš darbo vietų kūrimą. Tikrai labai apmaudu. Pirmininkė, kągi, kaip sakiau, periname prie Menendės Delvalė pranešimo. Pone Gebhardt dar nori pasisakyti. Mėly kolegos, mes, socialdemokratai, negalime jokių būdų balsuoti už pranešimą, kuris kenkia paslaugoms. Aš tiesiog norėjau tai pabrėžti. Atsižvelgiant į tai, ką ką tik pasakė ponia Koraca Bilt. Pirmininkė. Puiku, paskutinis pono Menendės dalyvalyje pranešimas. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikę, patvirtinta. Tikriname pirmąjį pakeitimą. Puiku, balsuojame dėl pirmojo pakeitimo. Baigiame balsuot. Atmesta. Buvote visiškai teisūs. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos projekto, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dėkoju už pagalbą, kolegos. Posėdis laikinai nutraukiamas iki pusės trijų.